Pradedam e, sesiją skirtą e, e, Tai yra šios dienos sesija. Dabar pirmiausia, 2010 metų buvusios plenarinės sesijos protokolas patvirtintas.